Hi, good uh, morning, everybody. Welcome to our, uh, I, I wanted to say last meeting of uh, before the summer break, but that's, that's for tomorrow. Uh... Sveiki, susirinkę į paskutinį mūsų komiteto posėdį prieš vasarą. Prieš pradedant mūsų posėdį norėčiau visų paprašyti, paklausyti vertėjų, kurie turi mums pranešimą. Vertėjai noriu informuoti, kad šiandien jau 37 um, mūsų vykdomi protesto veiksmų diena prieš administracijos vertėjams vienašališkai primestas darbo sąlygas. Ir todėl posėdyje šiame vertimą baigsime lygiai 12.30, kaip ir numatyta darbo atvarkėje. Ačiū uždėmesi. Visi gavote darbo tvarkės, šiandienos darbo tvarkės projektą, jei niekas neturi jokių pastabų, matau, kad ne. Galime laikyti ją patvirtintą. Kaip žinote, šis posėdis transliuojamas internetu. Yra e, taip pat parengtas naujas mūsų komiteto e, biuletenis išleistas ir tikriausiai galime patvirtinti mūsų posėdžio įvykusio birželio mėnesį protokolą. Jei niekas neprieštarauja, matau, kad niekas neprieštarauja, laikysime jį patvirtintų. Ir turiu galimybę labai maloniai pasisveikinti su pirmininkaujančios Austrijos atstove, ponė Šrembuk. Ji yra Austrijos. E, federalinė ekonomikos ministrė. Ir ji mūsų komitete pristatys pirmininkavimo, Austrijos pirmininkavimo darbo atvarkė. Pone Šrembok, mielai suteikiu žodį jums. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu pasinaudoti šią galimybę Mm. padėkoti komandai, kuri draugės manimi dirba, dirbo rengiant Austrijos pirmininkavimą ir pasi, padėkoti už galimybę susitikti su jumis. Lauksiu jūsų siūlymų, e, minčių ir klausimų. Vakar vyko labai konstruktyvus keitimasis nuomonėmis. Ir kadangi esu atsakinga už savo konkrečią sritį taryboje. Manau, kad labai svarbu aptarti su jumis, e, su parlamentu ir taip pat komisija e, viską, visas sritis, kuriuose bendradarbiaujame. Reikia e, stiprinti Europą kaip gamybos bazę ir ekonomikos rytyje siekti didinti mūsų konkurencingumą, mūsų verslo konkurencingumą. Taip pat e, reikia kurti darbo vietas žmonėms Europoje. Todėl reikia parengti teisinę sistemą, e, kuri numatytų, kuri tinkamai paremtų visas šias pastangas ir leistų mums e, eiti priekinu mūsų pirmininkavimo metu svarb, svarbę vietą e, užims pramonės politika. Pramonės politika siejama su skaitmeninimu. Tai dvi svarbios temos, Todėl pramonės politikos peržiūra bus mūsų prioritetas, ypač su e, dėmesius skaitmeninimui, nepamirštant dirbtinio intelekto ir robotikos. Reikia kurti tokią ekonomikos aplinką, kurioje tarptų pritaikyti verslo modeliai. Reikia skatinti šio laikinę pramonę taip pat e, MVI ir startuolius. Todėl norime parengti tokį e, reglamentavimo aplinką, kuri, kurioje būtų atsižvelgta į įvykstančius pokyčius, kuriuos atnešė e, skaitmeninimas. Todėl reikia skatinti visas šias tendencijas, mąstant apie ateitį. Austrija įtraukė į savo darbo tvarkę šiuos klausimus, taip pat ir geresnio, geresnės teisėkuros klausimą. Ta darbo tvarkė jau yra įgyvendinama ir daugelis jūsų mm, įnešate savo indėlį į ją. Tikiuosi, kad ir toliau ją remsite. Kalbant apie tai, mums svarbus susijęs klausimas yra subsidiarumas. Reikia sukurti tokią aplinką, kad galėtume viską spręsti ten, tame lygmenį, kur tai našiausiai galima padaryti, kad paskatintume MVI startuolius bei e, naujausias įmonės ir tai paskatintume augimą ir inovacijas. Kad tai vyktų, reikia mokslinių tyrimų ir praktinio jų pritaikymo ir ypač e, skaitmeninėje srityje. Ir visa tai yra mano minėtos aplinkos ir sistemos dalis. Inovacijų skatinimas, profesinių įgūdžių įgyjimas taip pat turi žengti priekin. Dar vienas svarbus dalykas tai skatmeninė vidaus rinka. Mums E, skaitmaninės vidaus rinkos raida yra labai svarbi ir norime tai aptarti draugę su jumis, taip pat ir e, komisijai bendradarbiaujant. Skaitmeninė vidaus rinkos strategija turi, turi būti prioritetas. Dar vienas svarb, dar kiti svarbus klausimai, tai viešasis sektorius bei informacijos raida, informacijos technologijų raida. Reikia užtikrinti e, vienodas galimybės visiems toje sistemoje, kurią kuriame. Taip suteiksime galimybę verslui konkuruoti vienodomis sąlygomis ir užtikrinsime tinkamą vartotojų apsaugą. Tikiuosi konstruktyvaus keitimosi nuomonėmis, e, atviro keitimosi nuomonėmis kad per šešis mūsų pirmininkavimo metu, mėnesius galėtume žengti priekin, priekin kiek įmanoma sparčiau, kad gyvendintume sprendimus. Todėl, ta, todėl čia ir esame, kad pasiektume e, konkrečių tikslų. Todėl tikiuosi dialogo su jumis ir konkrečios jūsų paramos ir iš anksto dėkoju jums už jūsų indėlį. Like to... Labai dėkoju, dabar aš norėčiau suteikti žodį pirmiausia koordinatoriams, frakcijų koordinatoriams. Nikolė Danton, dar norėtų pasakyti, ar pana Švabą kažkas pavaduoja. Ne, pana Švabas atvyksta. Gerai, tuomet Nikolė. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir ponė ministrai, kuri pas mus atvyko. Mes tikrai labai daug ko tikimės iš Austrijos pirmininkavimo, nes ta, iki rinkimų liko mažiau nei metai ir uh, Todėl kitas pusmetis bus nepaprastai svarbus tam, kad galima būtų baigti darbą, rengiant labai svarbius teisės aktus, kuriuos nagrinėjame ir čia, parla, šioje, šiame komitete, ir Europos parlamente. Ir todėl aš norėčiau tikėtis, kad Austrija savo pirmininkavimo metu galės parodyti pavyzdį, galės imtis lyderystės, tam, kad galima būtų baigti darbą, rengiant e, kelia, e, kelis e, teisės aktus. Ir e, jums leidus, aš norėčiau paminėti kelias iš šių iniciatyvų, kelias iš šių teisės aktų, kurie, e, kad ir tam, kad jūs suprastumėt, kas mums rūpi. Pirmiausia, yra dokumentų rinkinys, tai yra rinkos priežiūros, į kurį eina rinkos priežiūros reglamentas, kuris bus labai svarbus mūsų įmonėms, kurios turės aiškę priežiūros sistemą, kuri veiks ir internetu ir taip galima bus užtikrinti didesnį veiksm, jų darbo veiksmingumą ir didesnį, geriau apsaugoti mūsų vartotojų teisės. Ir dar vienas, kitas dokumentas, kuris taip pat yra nepaprastai svarbus norėčiau ir uh, tik išreikšti viltį, kad jūs galėsite dirbti labai greitai ir jūs gal galėtumėt pateikti mums pasiūlymą savo pirmininkavimo metu, o mes parlamente ar taryboje pasistengtume dėl jo su, uh, sutarti. Yra kiti svarbus klausimai susiję, pavyzdžiui, su įvairiomis platformomis. Ir e, mes esame atsakingas komitetas. E, Kristof Šalzirmozer yra mūsų e, pranešėjas, tai yra nepaprastai svarbu, internetinės platformos, nes čia kalba eina apie įmonių santykius internete, kibernetinės saugumas taip pat nepaprastai svarbus klausimas. Nepaisant to, kad ITRI komitetas yra atsakingas už kibernetinius klausimus, mūsų komitetas vis tiek aktyviai dalyvaus nagrinėjant šios dokumentus. Ir mes tikimės prisidėti prie kibernetinio saugumo standartų apibrėžimo. Ir baigdamas, ponė ministrė, norėčiau pasakyti, kad mes tikimės, kad Austrija savo pirmininkavimo metu pasistengs padaryti viską, kad galima būtų ta, kiek įmanoma ta, labiau pastumėti į priekį dėrybas dėl prieinamumo teisės akto. Ši kalba eina apie da, žmonės, kurie da, E, turi sunkumų de, ir e, mūsų visuomenė ir neprimtina, kad e, taryboje susiformavo mažuma, kuri trukdo patvirtinti šį dokumentą, o jis yra labai reikalingas žmonėms, kurie susiduria su įvairiais sunkumais mūsų visuomenėje. Ir jiems reikia teisės akto, kuris būtų jiems taikomas. Ir mes norėtume, kad ši problema būtų spręsta ir mes beje didelę balsų daugumą patvirtiname savo poziciją Europos parlamente. Pone ministrė, mes esame atsakingi už vidaus e, rinką ir vidaus rinka yra pagrista pirmiausia lais, e, e, judėjimo laisvė. Ir kaip italas galiu Jums pasakyti, kad mes esame labai susirūpinę dėl to, kad e, tam tikros priemonės, kurios yra taikomas tam, kad galima būtų susitvarkyti su migracijos krize, po to pradeda veikti kitas mūsų gyvenimo sritis, nes yra e, kūriamos naujos e, sienos. Ir mes žinome, kas vyksta prie Brennerio. tunelio, žinome, kokia susiformavusi situacija prie sienos. Uh, Ir, ir reikia suprasti, kad tokios problemos iš tikrųjų gali labai rimtai pakengti ES ateičiai. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Andrėja Švabs. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu da, da, dalyvauti da, šioje diskusijoje su jumis ir labai gaila, kad ponas Trumpas nusprendė atvykti pas mus būtent tuomet, kai ir jūs pas mus atvykote, todėl man atvažiuoti laiku buvo uh, sudėtinga. Ir aš norėčiau pratesti tai, ką sakė ponas Danti. Ir ačiū Dievui, kad šiame komitete mes neturime didelių partinių skirtumų, mes visuomet sutarėme dėl to, kas yra svarbiausia. Ir e, dėl to, kokie sprendimai yra mums visi reikalingi. Aš asmeniškai bent jau galiu pasakyti, kad Tikrai mes gebame bendradarbiauti Europos Sąjungoje, ne tik šiame komitete, ir tai yra akivaizdu, ypač kai, kai žiūrime į vidaus rinką. Ir jūsų pirmininkavimo metu jūs turėsite spręsti rimtas problemas. Populistai viena vertus sako, kad e, Europos yra per daug ir jos nereikia. Mes, vert, mes e, sakome, kad kaip tik yra atvirkščiai, kad Europa kaip tik yra tas geriausias pasiūlymas, kurį galime. Da, de pasiūlyti. Ir negalime leisti, kad dėl valios stokos ar dėl kokių nors kitų priežasčių, dėl valios stokos taryboje ir dėl kitų priežasčių būtų trūkdoma gerai funkcionuoti vidaus rinkai. Jei net jei viena valstybė narė nenori imtis kokiu nors priemonių, tai trukdo veikti gerai visai bendrai rinkai. Ir čia iš karto uh, tuo pasinaudoja populistai. Aš manau, kad mes negalime leisti, kad vidaus rinka veiktų tik tai 80 procentų pajėgumų. 80 procentų pajėgumų. Ne, negalime to leisti. Ir panas Dantė kalbėjo apie tai, ir aš jam visiškai pritariu. Aš pradėjau veik, dirbti Europos parlamente 2005 metais. Ir kai kurie mano darbuotojai dirba Europos, Europos parlamente dar ilgiau. Ir mes visi prisiminame, kad kai komisija pateikė pasiūlymą dėl mūtinės kodekso, tuomet mes visi džiaugiamės, bet 2011 metais viskas sustojo. Ir 2013 metais tas dokumentas da, E, iš naujo buvo e, pateiktas. Vėl viskas sustojo ir e, mes tikimės, kad jūs savo pirmininkavimo metu galėsite mums ką nors pasiūlyti. Ir labai keista, kad visą tą laiką mūtinės klausimai nebuvo sprendžiami jau 13 metų. Ir aš suprantu, kad e, šis klausimas gal nėra labai patrauklus e, ir nelabai daug ką e, domina, bet aš manau, kad čia reikėtų mums tikrai imtis veiksmų, nes tai yra nepaprastai svarbi tema, tai jau bandome ją spręsti 13 metų ir atėjo laikas pagaliau pabaigti darbą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, dėkuoju už tai, kad pas mus atvykote ir dėkuoju Jums taip pat už Jūsų uh, įžangą. Visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte dėl geresnės teisėkuros ES. Ir norėčiau taip pat atkreipti sudėmėsi į tai, kad jums reikės dirbti su 300 dar neįspręstų dosie Ir kai kurie iš jų yra sudėtingi. Ir dabartinėmis aplinkybėmis ES yra akivaizdu, kad, kad jei mes nesugebame spręsti kokio nors rimto klausimo, iš karto pradedama kalbėti apie ES ateitį. Aš esu iš Čekijos ir. Uh, uh, Čekija yra gan euroskeptiškai nusiteikusi šalis, bet jeigu yra vienas dalykas, kurį mes visi vertiname, tai yra vidaus rinka. Ir jūs realiai galite pakeisti žmonių nuomonę apie ES. Taip pat norėčiau paminėti tris svarbius dokumentus. Jie yra svarbus mūsų frakcijai. Vienas iš jų tai yra prekių dokumentų rinkinys. Jūs jau minėjote, kad mes galėsime turėti tikrai bendrą rinką, tik tuomet jei galėsime gerai kontroliuoti viską, kas patenka į tą e, rinką. Bet aš norėčiau primintims, kad kontrolė neturėtų reikšti, de, neturėtų trukdyti prekiams patekti į mūsų rinką. Reikėtų pasistengti, kad tas e, da, prekių dokumentų rinkinys e, da, į tai atsižvelgtų. Dar vienas svarbus dalykas e, da, um, abipusis pripažinimas. Jo taip pat reikia tam, kad vidaus rinka gerai galėtų veikti. Ir man būtų įdomu sužinoti, kai, um, ką jūs ketinate daryti tam, kad galima būtų toliau nagrinėti visus šios dokumentus, nes mums reikia, kad būtų dirbama kuo skubiau, nes tai yra labai svarbus teisės aktai. Uh, Antras e, svarbus dosie tai yra dokumentas, pagal kurį Nikolė Dantė, tai, tai yra prieinamumo e, e, teisės aktas. Jūs jį nagrinėsite ir mes tikimės, kad jums pirmininkaujant mums pavyks dėl jo, pavyks dėl jo susitarti. Taip pat norėčiau, kad jūs mums papasakotumėt apie tai, kokia yra valstybių narių pozicija dėl uh, galimybės įtraukti viešuosius pirkimus į šio dokumento taikymo sritį. Mes žinome, kad uh, viešieji pirkimai sudaro 20 procentų Europos BVP ir mes visi, tai aš tikiuosi, norime kad žmonės su negaliant galėtų naudotis šią didelę rinką. Uh, Taip pat reikėtų siekti sutarimo ir dėl kitų svarbių dokumentų, pavyzdžiui, dėl telekomunikacijų kodekso ir dėl kitų dalykų. Ir reikia stengtis, kad ir iš šios dokumentus būtų atsižvelgta ir būtų užtikrinta prieiga prie šių paslaugų žmonėms su negale. Ir jei jūs ne, jums nepavyks pasiekti sutarimo, Būtų labai gaila. Ir trečia sritis tai yra uh, automobilių draudimo dokumentas. Aš esu už jį atsakinga Europos parlamente ir man būtų įdomu sužinoti, uh, ką jūs galėtumėt pasakyti apie dėrybas taryboje šiuo klausimu, nes jis taip pat yra labai aktuolus mūsų piliečiams, ypač uh, piliečiams iš mažesnių valstybių narių, nes jie dažnai keliauja, dažnai išvyksta savo šalies darbo tikslais. Ir mes visi norėtume tikėtis, kad mes galėsime pagerinti automobilių draudimo sąlygas ir e, kartu galės, galėsime užtikrinti saugesnį eismą. Mr. Karas, please. Dėkuoju dabar ponas Karas. Frau Bundesminister, herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Pone pirmininkė, pone ministrė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Mes palaikome jūsų numatytus prioritetus. Tačiau yra pasiūlymų, kuriuos mes norėtume pastumėti į priekį. Skaitmeninė bendroji rinka yra mūsų kasdienis darbas. Ir Austrijai pirmininkaujant reikėtų baigti svarstyti dokumentus susijusius rinkos priežiūrą bei kitus teisės aktus. jeigu baigsime svarstyti e, šiuos klausimus Austrijai pirmininkaujant, tai prisidės prie ES sėkmės. Rinkos priežiūra yra vienas iš svarbių klausimų, tačiau yra ir kitų e, svarbių dokumentų. Kita klausimą jau palėtė kolega Švab. Jis kalbėjo apie muitinės teisės aktus. Jie yra gan techninio pobūdžio tačiau jie taip pat yra ir pavojingi. Mes tikimės, kad Austrijai pirmininkaujant bus atmestas bet koks prašymas atidėti e, šio kodekso svarstymą. Mes norėtume, kad e, šis klausimas būtų svarstomas ir jeigu šis klausimas bus nuolat atidedamas, tai nieko nepavyks pasiekti. Ir darbus reikės pradėti vėl iš naujo kitos kadencijos parlamente. Junktinė Amerikos valstijų prezidentas atvyksta į Briuselį, tačiau ne į Europos Sąjungą. Jis lankosi NATO. Po kelių dienų jis vyks į Helsinkį, ten susitiks su prezidentu Putinu. Tai labai daug sako. Ir mes turime pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti didesnį savo nepriklausomumą. Mūsų vidaus rinka turi tapti stipresnė, turime atsikratyti kliūčių, e, turime skatinti e, skaitmeninimą. Jeigu nepasistumėsime į priekį šiose sritise, mes neišsigelbėsime net ir būdami ekonomiškai stiprus. Bet kokios kliūtis vidaus rinkoje turi būti panaikintos. Vidaus rinkos apibrėžime mes atsižvelgiame į mažas ir vidutinio dydžio įmonės. Dabargi sudėtinga apibriežti, kam yra skiriami e, teisės aktai. Ir pati apibrieštis gali sudaryti arba galimybės, arba kelti riziką. Todėl aš raginčiau jūs išplėsti, apibrėžti, atsižvelgiant į esamus skirtumus tarp gamybos įmonių, stambių įmonių bei mažų ir vidutinio dydžio įmonių. Priešingai mes, priešingų atveju mes matysime, kad konkurencija vidaus rinkoje bus iškraipoma. Taip pat turime užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą taip pat ir su parlamentu. Dirbdami tokiu pagrindu mes galėsime judėti į priekį. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Austrijos ministrą atvykus į vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą. Jūs teisingai sakėte, kad vienas iš prioritetų yra skaitmeninimas, jūsų pasaulis, mano ir mano vaikų pasaulis ateityje bus skaitmeninis. Šiandien visos įmonės turi pasirinkti tokį ateičiai. Vartotojai taip pat turi susipažinti su skaitmeniniu pasauliu ir jo teikiamomis galimybėmis. Europos parlamentas kuria pagrindą dabartiniam ir būsimam skaitmeniniam pasauliui. Dažnai mes politiniuose pasisakomuose sakome, kad tai yra mūsų prioritetas, tačiau turime sukurti tinkamas sąlygas. Kalbant apie atskiras detalės, reikia paminėti tai, kad valstybių narių nacionaliniai teisės aktai turės būti koreguoti. Aš esu vienas iš e, pranešėjų, rengiantis pranešimą susijusi su nuotoliniu prekių pardavimu. Trilogų Dėrybose taip pat mes svarstame skaitminio turinio teikimo sutarčių klausimą. Jau trejus metus parlamente svarstame šiuos klausimus, svarstame juos išsamei. Galiu pasakyti, kad mes tikrai puikiai padirbėjome, prieartėjome prie bendros parlamento pozicijos, tačiau kalbant apie prekių pardavimą internetu, mes jau trejus metus laukiame tarybos bendrojo požiūrio. Tuomet galėsime pateikti savo kompromisinius pasiūlymus. Taigi kalbėkime aiškiai ir atvirai. Taryba turi pasiekti rezultatą. Jeigu to nepadarysime, mums nepavyks. Mūsų tikslas yra toks pats teisės aktas, kuris galiotų 28 valstybėse narėse. Ir tiek įmonėms, tiek vartotojams svarbu matyti vidaus rinką kaip sėkmingai veikiančią rinką. Manau, kad subsidiarumas nėra kliūtis. Mes gyvename viename bendrame skaitmeninėme pasaulyje, tačiau negalime jame taikyti 28 skirtingų teisės aktų rinkinių. Tokiu atveju mes labai atsiliktume. Ir tai neteiktų jokios naudos vartotojams. Taigi aš turiu klausimą ir prašymą jums. Gal galėtumėte paraginti tarybą parengti ir kaip galima greičiau pristatyti bendrąjį požiūrį. Aš esu įsitikinęs ir ponė Gebhard taip pat, kad šis klausimas jums pirmininkaujant gali būti sėkmingai baigtas svarstyti. Tokiu atveju bus užtikrinta geresnė vartotojų apsauga, taip pat palankesnės sąlygos įmonėms veikti. Taigi mano prašymas yra toks. Būtų gerai, kad taryba parengtų bendrąjį požiūrį. Dėkuoju, dabar žodis ponė Gebhardt. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū ministrė už įvadinį žodį, aš norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė ponas Nikola Dantė. Vienas didžiausių mūsų pasiekimų yra judėjimo laisvė Europos Sąjungoje. Judėjimo laisvė yra vienas iš pagrindų, vienas iš esminių vidaus rinkos elementų. Viena be kito egzistuoti negali. Visi ES politikai dirba norėdami išlaikyti šį Europos projektą, taip pat norėdami sustiprinti vidaus rinką ir išsaugoti atviras sienas. Tai yra svarbu, kalbant apie tinkamai veikiančią skaitmeninę vidaus rinką. Mes norime, kad vidaus rinka veiktų sėkmingai kaip kolega sakė, yra dosie, kuriam grėsia grėsmė. Šis dosie yra susijęs su skaitmeninimu. Taryba kol kas blokuoja šio klausimo svarstymą ir jeigu iki spalio penktos dienos mes nepasieksime bendros pozicijos, nepajudėsime į priekį. Kol kas neaiški yra tarybos pozicija šiuo klausimu ir ką taryba ketina e, šio klausimo atžvilgiu daryti. Taip pat kyla grėsmė skaitmeniniam turiniui, nes be susitarimo nieko nebus. Ir nebūtų gerai, jeigu Austrijai nepavyktų baigti svarstyti e, šio klausimo. Jis yra nepaprastai svarbus ir tai būtų didelė e, tarybos e, pirmininkės e, nesėkmė. Ypač atsižvelgiant į artėjančius rinkimus, nebūtų gerai, jeigu taip nutiktų. Taigi mes turėtume judėti į priekį. Jeigu mes nepajudėsime į priekį dėl skaitminio turinio, taip pat ir dėl pažangių prekių, nepadarysime pažangos. prekių klausimas turi būti vėl konkrečiai svarstomas. Jeigu bus tik dalyjami pažadai, jokios apčiuopiamos pažangos nebus. Išmanios prekes yra labai svarbus klausimas, turime susitelkti į jį. Kiti klausimai - nuoma yra susiję su tuo, turime kalbėti apie esminį reglamentą ir mums yra reikalinga tarybos parama. Taryba kol kas blokuoja šį klausimą. Sakoma, kad galbūt gruodžio mėnesį pavyks rasti sprendimą, tačiau gruodžio mėno jau per vėlų. Ir tikrai tektų apgailę stauti, jeigu šis klausimas nebūtų išspręstas. Skaitmenė vidaus rinka yra Europos vienas svarbiausių prioritetų. Ačiū. You, uh, Ponas Agniu, ačiū pirmininkė. Labas rytas, ministrė. Suprantu, kad jūsų vyriausybė labai sveikai žiūri į Brexitą. Man kaip Junktinės karalystės atstovui palengvėjimas, to, kad yra toks požiūris. Uh, nes atvenčiais mėnesiais taryboje bus daug kalbama apie prekybinius santykius su mm, Junktinė karalystė po Brexito. Ir svarbu, kad nebūtų pamiršta, jog milijonai, šimtai tūkstančių e, mažų ir vidutinių įmonių bei gamintojų norės prieigos prie Britų rinkos, o mano šalyje yra suinteresuotumas užsitikrinti prieigą prie vidaus rinkos. Nepamirškime šių aspektų politinėse diskusijose ir tikiuosi, kad Austrija e, laikysis plataus požiūrio į šį e, klausimą taryboje. Nepamirškime, kad priekyba yra naudinga visiems. Ačiū. Uh, Ačiū. Ir dabar ponė Senalova. Ačiū, ponė ministrė. Noriu pasisveikinti su jumis, noriu padėkoti jums už jūsų e, pristatymą. E, atidžiai peržiūrėjau jūsų pirmininkavimo programą ir norėčiau paminėti porą klausimų, kurie susijęs su mūsų komitete, komiteto darbu. Matau, kad numatytos konkrečios iniciatyvos e, jūsų programoje susiję su, pastangai, su, ban, su pastangomis sustiprinti piliečių uh, pasitikėjimą ES e, apsirūpinimo maistu politiką. Manau, kad svarstant šią temą e, turime nepamiršti Mm, to, to, to paties prekės ženklo gaminių, e, mm, kurie yra nevienodos kokybės, jeigu jie yra skirtingų šalių rinkose. Reikėtų konkrečių pasiūlymų šią temą, kurie buvo jau pateikti, tačiau manome, kad tie pateikti pasiūlymai reikėtų, turėtų būti patikslinti. Todėl kyla natūralus klausimas ir norėčiau žinoti jūsų nuomonę apie tai. Ar jūs manote, kad gaminių sudėties e, suderinimas, priderinimas prie konkrečios e, šalies rinkos, kurioje tas produktas yra tiekiamas, yra priimtinas. Ar taip turėtų būti? Kitas man svarbus klausimas - tai Europos prieigos aktas. Norėčiau, kad būtų dedama uh, dedamos visos pastangos, kad šis teisės aktas būtų užbaigtas, ir, nes tai tikrai labai svarbu asmenims su negali ir kitiems. Taigi tai man svarbus klausimai ir būčiau tikrai dėkinga, jeigu Austrija pirmininkavimo metu pasistengtų žengti galutinį žingsnį nagrinėjant šiuos klausimus. Toliau ponegrapinį. Ačiū, ministrė. Noriu pasveikinti Jūs perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Mano šalis Rumunija e, labai domisi jūsų veikla. Ministrė pasakė, kad jis šiek tiek kalba rumuniškai. Aš sutinku su ką tik kalbėjusią kolegę bei pritariu ponui Karas. Mes e, draugė dirbame keturis metus e, tarp frakcinėje grupėje, kuri užsima MVI klausimais toje tarpfrakcinėje grupėje dažnai e, dalyvaujame diskusijose. Ir viena išriškėjusių svarbių linijų aspektų tai MVI, MVI prieiga prie viešųjų pirkimų rinkų, prie tarptautinių rinkų. Pavyzdžiui, jei E, konkrečioje šalyje yra trys įmonės, trys fabrikai, tai e, mažos ar vidutinės įmonės apibriešti svarbi, e, sprendžiant, kiek, kiek darbuotojų gali dirbti toje įmonėje. Pavyzdžiui, jeigu kalba eina apie aukštųjų technologijų sities įmonę, joje gali dirbti tik 10 žmonių, nežiūrinti tai, tos įmonės apivarta bus didžiulė. Uh, Aš savo frakciją e, būtent tuo užsijimu. Taip pat norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie mok vėluojančius mokėjimus. Šį klausimą apie vėluojantis mokėjimai valstybėse narėse. Taip pat savo frakcijoje rengiu 2019 biudžetą dėl mažų ir vidutinių įmonių. Mano patirtis štai kokia. Valstybėse daug apie tai kalbama. Uh, tač, ir egzistuoja mažųjų įmonių aktas, kur numatyta, kad reiktų mažinti kliūtis ir biurokratinę naštą įmonėms, tačiau taip nebūtinai yra praktikoje. O grįžtu dabar per 2019 biudžeto, mes esame pateikę pakeitimą jam ir mes norėtume, kad tas biudžetas būtų didesnis. Ypač toms dalims, kur numatyta parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Visi sutarėme, kad esame priklausomi nuo MVI, kad jos yra svarbios. Visoms pirmininkavimą perimančioms valstybėms e, tai turėtų būti prioritetinė tema, nes kitaip neužtikrinsime sąžiningos konkurencijos tarp didžiųjų įmonių bei mažų ir vidutinių įmonių. E, susiformuoja monopoliai, kurių neįmanoma tinkamai kontroliuoti ir tai žalinga MVI, jos dažnai tenka dėl to užsidaryti. Žinau, kad Austrijoje yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių ir būčiau labai dėkinga, jeigu jūs simtumėtės priemonių e, šių įmonių labui. Minkė, ačiū. Visi pasisakė, kurie prašė žodžio. Dabar aš norėčiau kai ką pasakyti. Manau, kad Ausijos pirmininkavimo lozungas uh, už globojančią Europą, už saugančią Europą uh, aiškiai pasako, ko žmonės tikisi iš Europos. Jūs akcentavote augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą. Man atrodo, kad kalbant apie tai, svarbiausias e, dalykas yra vidaus rinka. Kalbėjote apie kai kurių teisės e, aktų svarbą, e, ypač apie tuos, kurie mm, užtikrintų didelę naudą, kaip sakėte. Ir šiuo metu svarstomi du e, teisės aktų pasiūlymai, kurie priskirtini mūsų e, komiteto kompetencijos ryčiai. Visų pirma, e, teisės, aktas, teisės akto pasiūlymas dėl prieigos. Tai svarbu daugeliu piliečių, jie tikisi, kad Europa imsis veiksmų Šioje srityje šis, šio akto svarstymas yra įstrigęs taryboje. Tikiuosi, kad Austrija e, pasistengs, kad tas e, savo pirmininkamo metu, kad tas e, procesas pajudėtų iš mirties taško. Kitas pasiūlymas susijęs su skaitmeninėmis iniciatyvomis. Jos taip pat svarbios ir parlamente pasiekta nemažai pažangos. Pa, dirbant šioje srityje, tačiau kai, kai kurie pasiūlymai iš šios srities taip pat yra įstrigę taryboje. Paminėjau e, du atvejus, kuomet teisės aktų patvirtinimas būtų tikrai naudingas Europos piliečiams. Aš tikiuosi, kad Austrija padarys viską, kad būtų pasiekta pažangos jos pirmininkavimo metu. Ačiū. Ačiū už jūsų klausimus ir pasisakymus. Jie man tikrai yra naudingi. Nemažai klausimai buvo tiesiog paminėti ir sulaukiau daug klausimų. Pabandysiu juos atsakyti, tačiau jeigu ką nors pamirščiau, Prašau kreiptis į mane dvi šalių pagrindą, esu pasirengusi juos aptarti ir vėliau. Pirmininkė sakė, kad mūsų lozungas, mūsų pirmininkavimo lozungas yra sauganti Europą. Tai apima daugybę dalykų. Tai skėtinis terminas, jis apima gerovę, galimybės, pažangą per skaitmeninimą, vidaus rinką, Tai irgi susijęs su apsauga. Paslaugos, prekės, e, jų laisvas judėjimas, išorės sienos. E, šie klausimai sprendžiami mm, kitam, kit, kitame kontekste. Žinoma, tai susijęs su išorės sienų apsauga, bet turime kalbėti ir apie judėjimo laisvę Europos Sąjungoje. Ir žinoma, tai yra E, didžiulė ES vertybė. Ir žinoma, mes norime tai stiprinti. Jūs taip pat minėjote sąsajas tarp mažų ir vidutinių įmonių bei startuolių. Startuoliai taip pat yra mažos ir vidutinės įmonės. Ir tos mažosios įmonės ypač e, naujausias idėjas, išbandančios įmonės. Aš, aš turiu daug patirties darboje šioje srityje, nes pati buvau vienos tokių įmonių vadove. Taigi žinau, kad reikalinga tinkama, gerai sukurta sistema, užtikrinanti galimybės MVI veikti. Turime kalbėti ir apie susijusius dalykus, viešųjų pirkimų, kitus sektorius, jeigu jie prastai sutvarkyti, niekas neveikia. Austrija yra puikus pavyzdys, kaip galima viską tinkamai sutvarkyti, nes 98 procentai mūsų įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės ir mes esame stiprus būtent dėl jų. Mes norime jas toliau skatinti, užtikrinti galimybės joms vystytis ir ačiū Jums už pastebėjimus šią temą. Ir tikrai turėkit, būkite tikri, kad mes pirmininka, pas, pas savo pirmininkavimą toms įmonėms skirsime daug dėmesio. Toliau pasiūlymas dėl prekių. Techninio suderinimo aspektai yra tikrai svarbus. Jeigu žies 28-ąją. Buvo pradėtas darbą dėl abipusio pripažinimo reglamento, jis bus toliau tęsiamas. E, jis yra labai išsamus ir mūsų patvirtintas požiūris yra subalansuotas. Akcentavome tarpusavę pripažinimo principą ir raginame kiek manoma greičiau, e, pavyzdžiui, iki metų pabaigos susitarti su parlamentu dėl šio pasiūlymo. Ir būtent šiuo konkrečiu klausimu mes tikimės e, E, sklandaus darbo, progreso, e, prekes ES rinkoje turėtų būti galima įsigyti sklandžiai, nusekliai. Žinoma, turėsime kalbėti ir apie priekybą ES viduje, kalbėti apie jos naudą ir potencialą. Tai tai labai svarbu penkiems milijonams įmonių veikiančių Europos Sąjungoje, svarbu jas paremti ir mes tikrai skirsime dėmesio šiam klausimui. Verslo platforma - tai dar vienas svarbus aspektas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir, ir pas mus yra nedaug tokių platformų, kurios būtų įsitvirtinusios rinkoje. Uh, Austrijoje yra e, susijusių teisės aktų, pavyzdžiui, turizmo sektoriuje, kur, kur, kur, kuris numato galimybės įmonėms siūlyti savo paslaugas e, turizmo srityje. Tikrai nenorime sistemos, kurioje imtų dominuoti stambiosios įmonės, monopoliai. Ir visa ši patirtis be abejonės bus naudinga dėrybose, e, kurios vyks lapkričio mėnesį. Taip pat mes, žinoma, tikimės Europos parlamento paramos, kad trišalio dialogo dėrybos būtų pradėtos kiek manoma anksčiau ir būtų, šio klausimo svarstymas būtų užbaigtas iki rinkimų. Toliau prieigos aktas, Europos prieigos aktas. Trišalės darybos jau vyksta, jos prasidėjo Bulgarijai pirmininkaujant. Darbas pasistumėjo į priekį. Ir žinoma, mums tenka atsakomybė imtis šio daugelis ryčių apimančio teisės akto. Ir aš tikiuosi, kad bus žengtas svarbus žingsnis priekin. Dėja, kai kurie klausimai dar neišspręsti išlieka kai kurių kliūčių, tačiau svarbiausia šio teisės akto, šios direktyvos apreptis, tai svarbiausias yra šio teisės akto pasiūlymo aspektas. Mes sieksime, kad kuo įma, kiek įmanoma greičiau būtų užbaigtas darbas dėl e, šio pasiūlymo Trišalio dialogo susitikimas įvyko vakar, pavyzdžiui. Tikrai buvo įdomu sužinoti, pasižiūrėti, kaip, kokia sparta galėsime tikėtis dirbti, svarstant Europos prieigos aktą. Muitų kodeksas. Muitinių kodeksas, atsiprašau, labai sudėtingas klausimas susijęs su įvairiausiais iššūkiais ir įvairiausiomis informacijos technologijų sistemomis. Komisijos pasiūlymas pateiktas balandžio mėnesį. Dabar nagrinėjame e, jo įvairius aspektus. Techninis darbas vyksta ir, žinoma, mes atsižvelgsime į visus jūsų išsakytus pastebėjimus svarstysime tą klausimą taryboje, finansų ministrų susitikimuose kalbant apie tai, svarbu, kad Europa taptų gyvybing, gyvybinga erdvė gamybai, viešieji pirkimai. Aš labai daug apie juos nekalbėjau. Grįžtant prie prieigos akto, tikrai manome, kad labai svarbu dirbti, siekti pažangos. Uh, šio akto svarstymė ir kad e, žmonės su negali nesijaustų atskirti. Viešieji pirkimai vėlgi. Viešųjų pirkimų e, našumas valstybėse narėse yra labai svarbu. Ir buvo parengtas eksantė vertinimas, patiktas svarbių pas, e, pasiūlymų, kaip, ką reiktų nuveikti, kaip toliau dirbti. E, Austrija pirmininkavimo metu sieks pažangos, mes mm, e, palaikome visus iki šiol žengtus žingsnius šioje srityje ir tikimės ir dėl kitų teisės aktų pasiekti pažangos. Toliau, skaitmeninė vidaus rinka, tai tikrai labai svarbus prioritetas, dėl to nekyla jokių abejonių ir nekarta tai buvo akcentuota. E, Kalbėdama apie tai, noriu pasakyti, kad mes norime užtikrinti mm, naudą Europos ekonomikai. Kalbame apie 415 milijardų eurų kasmet. Tokią naudą galėtų atnešti šis sektorius įmonėms. Tai yra e, skaitmaninė vidaus rinka. Turime žengti reikalingus drąsius žingsnius. Vėlgi, šeši mėnesiai nėra ilgas laikotarpis, kad būtų galima žengti visus reikalingus žingsnius, bet darysime viską. Džiaugiamės, kad procesai prasidėjo, kad yra tvirtas pagrindas e, Bulgarijos pirmininkavimo metu, pažiūrėjau, dėl skaitmeninių vartų, dėl kitų iniciatyvų, techninių aspektų, kuriems turėsime skirti dėmesio ir turime ir tikimės e, sėkmingai įti priekin skaitmeninės ekonomikos klausimų reikia racionalaus ir subalansuoto reglamento. Toliau kibernetinis saugumas. NS agentūra labai svarbi, tai buvo minėta ne kartą. Tai buvo paminėta ir vakar įvykusėme susitikime. Parama nacionalinėms pas... iniciatyvoms ir pastangoms taip pat svarbi, reikia, kad tos organizacijos susilauktų reikalingos paramos. Rengiamės šį klausimą spręsti. Ir žinoma, tai taip pat susiję ir su skaitmeninė vidaus rinka. Pardavimai internetu reikia aiškaus reglamento šią temą. Įgaliojimai pradėti darybas patvirtinti, trišalis dialogas jau vyksta dėl skaitmaninės vidaus rinkos ir dirbsime su e, specialistų komanda, sus, siekdami susijęti šiuos teisės aktus. Skirtingos ministerijos mm, užsima šiuo, šiais klausimais, bet, žinoma, turime gilintis į, į sąsajas tarp jų naujas pasiūlymas vartotojams. Tai visiškai nesenas naujas pasiūlymas susijęs su Europos vartotojo apsauga. Tai žinoma, e, svarbus iššūkis ir, ir didžiulis poreikis užtikrinti vartotojų apsaugą, bei nepamiršti ir verslo bei įmonių. Norime, kad joms būtų užtikrintos lygios galimybės. E, E, ir vartotojams, ir verslui. Ir tikrai džiaugiuosi tuo, kad įvyko konstruktyvios diskusijos šiais klausimais. Užmesgiau ryžius taip pat ir su atsakingu komisijos nariu. Visos valstybės ir parlamentas, žinoma, domisi šiuo klausimu. Jis susijęs su vairiausiais aspektais. Viena vertus reikia uh, E, siekti harmonizacijos vartotojų labui. Kita vertus, reikia subalansuoto sprendimo, kuris apimtų ir verslo poreikius bei e, interesus. Ir čia kalba ne tik apie mažas ir vidutinės įmonės, apie mikro įmonės, kurių veikla sutelkta į, į vietos produktus ir, ir, ir gamybą. Čia reikia ieškoti tikrai mm, subtilaus balanso. Tai mūsų prioritetas. Ir vėlgi užtinkrinti pusiausvę tarp vartotojų apsaugos, bei taip pat kitą vertus mažų ir vidutinių įmonių apsaugos. Toks yra mūsų tikslas. Tai tikrai būtina. Ir tikrai būtų gaila, jei e, dėl, dėl, dėl ko nors, dėl šių sprendimų nukentėtų verslas. Ir užbaigdama savo pasisakymą noriu pasakyti štai, kad e, tikrai galite tikėtis mano paramos, nes šiais klausimais užsimu daugelį metų. E, ypač daug dirbau, kad atsirastų gyvybinga skaitmeninė vidaus rinka. Tai yra tikrai labai aktualūs klausimai. Ačiū ir tikrai galite tikėtis mano paramos. Dėkoju ministrai, dėkoju Jums už tai, kad atsakėte į visus klausimus. Dėkoju taip pat ir už jūsų labai tokią teigiamą žinią, kurią nusinti, išsakėte savo pasisakymo pabaigoje. Mums e, vidaus rinkos e, vartotojų apsaugos komiteto nariams labai malonu buvo ją išgirsti, bet nebijoju, kad ir kiti kolegos apsidžiaugs ją išgirti. Labai dėkoju ir mes norėtume palinkėti jums užbaigti e, kiek įmanoma daugiau dokumentų rengti. So, uh, can... Na kągi, tai reiškia, kad mes dabar galėtume tęsti darbą pagal savo darbo tvarkę, kurioje yra numatytos dabar vykstančių tarp, tarp institucinių dėrybų ataskaitos. Ir pirmiausia, turėtume išklausyti ataskaitą apie prieinamumo aktą ir aš manau, kad Mortino dar nėra, todėl galime perėti prie skaitminio turinio teikimo sutarčių. Evelyn Gerbhardt, prašau. Dėkoju. Kai bendravome su ministrė, aš jau paminėjau, kad, kad iškilo problemų dėl šio dokumento, e, beje, dalis tų problemų yra susijusi ir su Austrijos vyriausybės pozicija. Uh, mums buvo žinoma iš karto, kad Austrijos vyriausybė priešinasi šiems pasiūlymams ir mes patiriame tam tikrą spaudimą dėl to. Aš norėčiau pasakyti, kad šiandien vyks paskutinės da, šią vasarą techninio pobūdžio susitikimas ir aš tikiuosi, kad mes, mums tenai pavyks įspręsti e, nemažai įvairių techninių klausimų. Du neįspręsti dar klausimai. Ką daryti su du, išmaniomis prekėmis ir suderinimo lygis? Šių dviejų klausimų dar mums nepavyko įspręsti. Nors jūs galima būtų spręsti techninio pobūdžio susitikimuose, bet ko gero reikės po to prie jūsų sugrįžti triša, per trišalės dėrybas. Taryba nenori, kad sumaniosios prekes būtų įtrauktos į skaitmininio turinio apibriežti. Jie sako, kad jie turi, jie, šį dalyką turi būti traktuojami kaip uh, prekės, kaip prekiaujama internetu. Ir mes jau esame įsakę tą, kai kalbame apie kitus dalykus ir sakėme, kad tos, kad iš tikrųjų čia sumaniusios prekės yra skaitmininės prekės. Ir dėl to kyla dabar įvairių rimtų problemų. Taryba nepateikė bendro požiūrio į prekių prekybą internetu. O būtent e, tenai, denot jų turėtų atsidurti tos sumaniosios prekės. Bet dar visiškai neaišku, koks bus galtinis sprendimas ir dėl to taip pat yra įstrigusios darybos dėl skaitmeninio turinio. Ir negalime leisti, kad e, toks svarbus klausimas liktų neįspręstas nes e, tai e, paveikia visus e, skaitmeninio pasaulio aspektus. Tai nesvarbu, ar kalbėtume apie skaitmeninį automobilį, ar skaitmeninį būstą, ar net tiesiog skaitmeninį būtinę techniką. Taigi dabar viskas yra blokuojama. Ilgą laiką mes tikėjomės, kad pirmininkaujant Bulgarijai galima bus baigti darbą ties šiuo dokumentu. Ir aš norėčiau beje padėkoti pirmininkavusiai Bulgarijai, nes iš tikrųjų savo pirmininkavimo būdu jiems pavyko daug ką spręsti, tačiau taryba vis dėlto neturi dar bendros aiškios pozicijos. Ir turint galvoje kad ne viena politinė frakcija Europos parlamente nepritarė tam, ko nori taryba, potencialiai čia gali kilti rimtų didelių problemų. Aš girdėjau, kad tarybos vadovai ketina spręsti šį klausimą. Tačiau vienai per kitaip panašu, kad kažkokiu poslinkiu galim bus tikėtis tik tai gruodį. Uh, Nu, tik tuomet galima bus e, tikėtis e, bendros pozicijos dėl priekybos e, internetų ir skaitmininių prekių. Ir tai reiškia, kad mes neturėsime laiko tam, kad galėtume baigti darbą su šiuo dokumentu nes paskutinis mūsų plenarinis posėdis vyks balandį, o nepamirškime, kad mums dar reikės uh, nemažai ką e, padirbėti dėl daugiametės finansinės programos, dėl breksito ir, e, kiek man yra žinoma, jau balandžio preliminari e, darbo tvarkė yra labai labai žimta ir vargu ar galime tikėtis, kad tie dokumentai suras joje vietos. Mes Europos parlamente dirbame. Uh, ties šiais klausimais jau porą metų ir labai gaila, kad dabar viskas yra įstrigę dėl to, kad tam tikros valstybės narės a, tikrai nenori keisti savo pozicijos dėl tam tikrų konkrečių dalykų, nors dėl vi, visų kitų mums pavyko susitarti. Ir mes žinome, kad ši tema nepaprastai rūpi mūsų piliečiams ir, ir taip pat labai aktuali ir mūsų verslininkams, nes jie turi žinoti, uh, kokios bus taikomos vartotojų apsaugos e, taisyklės, e, e, kokio nuostatų jie turės laikytis plėtodami savo verslą. Ir todėl mes turime, turime įspręsti šį klausimą. Ir jei iki spalio taryba mums nepaaiškins, kaip jie ketina traktuoti, interpretuoti skaitmininės prekes, tuomet bus tikrai labai blogai, labai bus gaila. Dėkoju. Iš tikrųjų, tikėkime, kad e, taryboje va, e, įvyks kažkoks proveržis. Gerai. Toliau. A, e, elektroninių, elektroninių ryšio kodeksas ponia Harazanova. Dėkoju pirminkė, mums pavyko iš tikrųjų nemažai ką padaryti ir kaip mes ir sakėme. Iš kad e, nuo pradžios e, šis e, susitarimas bus naudingas ir verslininkams, ir vartotojams. Aš norėčiau trumpai Jums papasakot apie trišalių darybų rezultatą. Pirmiausia, bus taikomas uh, kainų limitas paslaugoms, ryšio paslaugoms Europos Sąjungoje viduje 19 centų plus PVM už vieną minutę ir 6 centai už vieną žinutę. Tokios kainos galios nuo gegužės 15-osios. E, Ir mums taip pat pavyko susitarti dėl to, kad nebūtų taikomi taiko, nepaprastai dideli tarifai tarptautiniams pokalbėms. Mes atsisakėme tarp tinklinio ryšio, bet žinome, kad išaugo uh, tarptautinio ryšio įkainiai. Ir dabar mūsų pastangų dėka uh, neliks ir jų. Mes uh, Džiaugiamės tuo, kad netrukus visi ES piliečiai galėsite tai taip pat naudotis su įperkamų plačiajuošių interneto ryšių. Mes manome, kad negalima leisti, kad tie žmonės, kurie gauna mažas pajamas ir kurie gyvena kaimo vietovėse, ir būtų traktuojami kaip antrarūšiai piliečiai. Ir Europos parlamentas pasisako už vienodą prieigą visiems ir valstybės narės arba turės pasiūlyti socialinius tarifus, arba turės teisę tiesioginę pagalbą piliečiams. Antra, mums taip pat pavyko e, sugriežtinti nuostatas susijusios su e, neįgaliaisiais. Pagal dabartinę direktyvą e, prieinamumas nebuvo užtikrintas, o dabar buvo prieinamumas turės būti užtikrintas, visos paslaugos turės būti prieinamos visiems piliečiams ir dar turint galvoje, kad mes turėsime ir prieinamumo aktą, apie kurį kalbės kolegos, tai bus tikrai svarbus žingsnis į priekį. Toliau, mes norime taip pat apsaugoti piliečius, bet ir skatinti inovacijas. Svarbu šiandien kurti per nelik didelės administracinės naštos ir užtikrinti vienodą prieigą prie paslaugų visiems. Teisinis aiškumas yra labai reikalingas įmonėms tam, kad jos galėtų plėtoti savo veiklą ES viduje. Ir mes taip pat norime apsaugoti startuolius ir naujoves mes tikimės, kad ši direktyva nepakenks elektroninio ryšio sektoriui ES viduje. Toliau buvo. Mes taip pat užtikrinsime, kad bus įvykus nelaimingam atsitikimui, jums ats, bus atsiusta žinutė apie tai, kas įvyko. Ir ta, tas numeris bus vienas, tas žinutė bus atsiusta numeriu 112. Dar vienas dalykas - kompensacijos vartotojams. Vartotojai labai yra nepatenkinti tuo, kad kai jie keičia e, paslaugų teikėją, jie susiduria su įvairiomis problemomis. Ir dažnai vartotojai turi, e, yra priversti net imti e, atostogų vienai dienai tam, kad pas juos galėtų atvykti technikas ir suinstaliuoti naują sistemą. Uh, Dėl to žmonės yra labai ne, nepatenkinti ir tokiu atveju, dėl, jei tokiu atveju bus, bus ateityje, tai jie galės gauti kompensaciją. Šioje direktyvoje yra 118 straipsnių ir joje yra daug įdomių dalykų, bet aš norėčiau paminėti tik tai svarbiausius. Aš norėjau paminėti tik tai svarbiausius ir aš manau, kad mums pavyko susitarti dėl gero dokumento ir galime juo didžiuotis. Įtrė komitete vakar šis sustarimas buvo patvirtintas didelė balsų persvara. Ir aš tikiuosi, kad mes taip pasiekmingai balsuosime spalio plenariniai sesijoje. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie aktyviai dalyvavo dėrybose. Ir ypač dėkoju Lambert Van Nistel Roy, Marilyn Mitze ir Julijai Reder. Dėkoju kolegoms už jų indėlį. Ir be abejo dėkoju sekretorijato darbuotojams, nes jie tikrai labai mums padėjo dėrybų metu. Labai dėkoju ir nekantri lauksiu balsavimo plenarinėme posėdėje. Dėkoju Dita už gerą darbą. Toliau. Vakar vakare, man atrodo, vyko dėrybos dėl prieinamumo akto. Prašau. Taip, dėkoju pirmininką. Kaip jūs tikriausiai prisimenate, praeitą kartą aš jums pasakojau, kiek ketvirtą tarp institucinių darybų etapą ir tuomet mes buvo atsisakyta anksčiau patvirtinto darbų grafiko ir mes dėl to labai nerimavome, nes bijome, kad nepavyks susitarti per Bulgarijos pirmingavimą. Bet šiandien galiu pasakyti, kad viskas vyksta gerai. Šiandien vakar vyko pirmasis trišalio darybų posėdis pirmininkaujant Austrijai ir mes matome, kad žengiama į priekį. Europos parlamento siunčiama žinia tarybai yra labai aiškiai, mes esame pasiruošę dėrėtis, kai jūs to norėsite. Ir e, Austrija da, gerai sureagavo į mūsų pageidavimus, jie parodė, kad jie yra nusiteikę judėti į priekį kiek įmanoma greičiau. Ir nors vakar mums ne, a, nepavyko įspręsti svarbiausių klausimų, pirmiausia dėl to, kad tarybos įgaliojimai nebuvo atnaujinti, tačiau Austrijos ambasadorius mus patikino, kad jis pasisengs padaryti viską, kad jis galėtų gauti naujesnį mandatą kuo skubiau. Dėl trijų techninių dalykų mums pavyko susitarti dėl kompromiso operacinės sistemos, čia mums pavyko susitarti dėl apibriešties, dėl darbo grupių. Mes nusprendėme, kad tenai turi įeiti valstybių narių atstovai, komisijos atstovai ir suinteresuotų šalių atstovai. Uh, ir dėl uh, uždavinių taip pat mums pavyko susitarti. Toliau gyvendinimas. Uh, taryba ir Europos parlamentas laikosi vienodo požiūrio šiuo klausimu. Europos parlamentui uh, rūpi, kad piliečiai galėtų pateikti skundus, o da, da, komisijai, kad da, kad e, į tai būtų trauktos atsingamos institucijos. Taigi, daug, e, kai ką pavyko įspręsti. Kitas mūsų trišalių darybų posės turėtų įvykti spalio antrą dieną ir dar po to susitiksime vieną kartą lapkričio 8 dieną. Ir aš esu nusteikęs optimistiškai po vakarykščio posėdžio. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū Mortonai už naujausią informaciją. Sėkmės e, tęsiant trišalės dėrybas. Toliau laisvas nesmens duomenų judėjimas. Prašom pranešėję žodis jums. Aš labai džiaugiuosi, kad mes per rekordiškai trumpą laiką baigėme procesą parlamente ir trišalės dėrybos buvo baigtos per penkias dienas. Taigi aš esu labai dėkinga visiems šešėliniam pranešėjams, sekretoriato nariams. Tikrai komanda dirbo puikiai. Ir aš esu įstikinusi, kad į visas pozicijas buvo kiek galima labiau atsižvelgta. Ir mano nuomonė pasiektas su taryba rezultatas yra puikus. Mes išlaikėme taikymo sritį kiek įmanoma pašalinant reikalavimą dėl duomenų vietos nustatymo. Taigi penktoji vidaus rinkos laisvė - nereguliavimo reguliavimas. Ir tai priliksta susitarimams su Kanada ir Pietų Koreja. Mes pasiekėme greitų rezultatų, konkrečių rezultatų. Tai yra gero reglamento pavyzdys geras reglamentas pavyko dėl bendro mūsų darbo. Mes taip pat išsaugojame išimtis pagal sutartis dėl viešojo saugumo. Taip pat nebus valstybėms narėms galimybės netinkamai aiškinti vietos nustatymo reikalavimus. Taigi mes įdiegiame viešojo saugumo aspektą į taikymo sritį, o kalbant apie viešuosius pirkimus, duomenų apdorojimą, kaip pavyzdžiui Bundesklaut, jeigu visi duomenys yra tvarkomi vietoje, tą galima daryti nacionaliniu lygiu ir galima įpareigoti vietos valdžią institucijas vykdyti tą funkciją. Tačiau jeigu yra samdomos paslaugos iš išorės, jeigu pasitelkiamas viešasis pirkimas, tuomet mums pavyko tokiu atveju mes prieėmėme svarbų pakeitimą. Asmens duomenis asmens duomenims yra taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Mišrus duomenų rinkiniai negali būti reglamentuojami. Kai duomenys yra mišrus, asmeniai ir neasmeniniai. Mes paprašėme komisijos pateikti gairias prieš įsigaliojant reglamentui. Mes sutrumpinome peržiūros laikotarpį iki keturių metų ir pareikalavome, kad komisija steltų dėmesį į ryšį tarp GDPR ir kito reglamento. Ir mūsų rezultatas užtikrina teisinį tikrumą. Taip pat supaprastinome institucinę procedūrą kreiptis į dėl prieigos prie kitoje valstybėje narėje esančių duomenų, jeigu tokie duomenys yra būtini teisiniams arba finansiniams tyrimams atlikti. Valstybės narės turės galimybę taikyti proporcingas sankcijas, jeigu bus pastebimi piknaudžiavimo atvejai. Tačiau komisija turės teisę tikrinti tokių prašymų proporcingumą. Ir tuo bus pasirūpinta, kad valstybės narės negalėtų tuo piknaudžiauti. Elksenos kodeksas čia numatytas ilgesnis laikas pramonės institucijoms, taip pat yra užtikrintas ir MVI įtraukimas. Aš manau, kad mes galime būti patenkinti ir aš tikiuosi, kad komitetas balsuodamas rytoj tikrai parems šį pranešimą. Ačiū. Ir paskutinis pranešimas. Informacija apie vykstančias dėrybas CE ženklų pažymėtų trešiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas. Aš matau, kad mūsų pranešėjas ponas Turkanų kaip tik įeina į salę. Kai tik atsisėsite, aš suteiksiu jums žodį. Labas rytas, pirmininkė, kolegos. Devynioliktą birželio vyko trišalės dėrybos dėl šio dosie. Antras, antros dėrybos vyko balandžio mėnesį. Žinoma, per tą laikotarpį įvyko ne vienas susitikimas, taip pat ir techninio pobūdžio. Mums pavyko tikrai pasistumėti į priekį. Norėčiau padėkoti kolegoms e, už tą pažangą. Jokio čia paslaptis, kad norėjome baigti svarstyti šį klausimą dar pirmininkaujant Bulgarijai. Tai būtų buvę įmanoma, jeigu nebūtų įsikišta į mano kaip pranešėjo įgaliojimus. Aš nenorėčiau nieko kaltinti, bet noriu pabrėžti, kad e, turime dirbti kartu, dirbdami su taryba. Priešingų atvejų procesas sulėtėja. E, mūsų dokumentas sudaro maždaug 600 puslapių Envi turėjo išnagrinėti 40 puslapių dokumentą, tačiau to nebuvo padaryta. Imko pozicija, mano nuomonė, yra labai aiški. Todėl aš tikiuosi, kad per vasaros atostogas mes tikrai sustiprėsime ir tęsime darbą toliau. Tikiuosi, kad ir Envi e, prisijungs prie šio dokumento svarstymo užbaigimo. Ačiū, sako pirmininkė. E, noriu suteikti žodį e, kolegijai Karansovai. Ačiū. Aš e, norėčiau tik priminti, kad mes prašėme, kad šis dokumentas būtų perduotas svarstyti koordinatoriams dėl to, kad buvo pažeistos darbo tvarkos taisyklės. Ačiū už šį pranešimą. Matysime, koks bus dėrybų rezultatas. Ačiū visiems. Dabar turėtume svarstyti kompromisinius pakeitimus, turėtume pereiti prie pasiūlymo dėl reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo. Žiūriu dabar į EPP frakcijos patarėjus. Nežinau, ar ponas Buzoj jau skuba į posėdį. Kągi turėsime luktelti Okay, so, uh... Kągi, dėl kito darbo tvarkės klausimo. Deja, ponas Buzoj negali pas mus dalyvauti posėdėje, turėjo skubiai išvykti į Bukareštą. Taigi turėjome svarstyti kompromisinius pakeitimus Bet, kaip suprantu, ponė Koranzova yra viena iš šešėlinių pranešėjų, tai ji mus, mums, mums galėtų supažindinti su šiuo klausimu. Ačiū. Aš tikrai neturiu daug ką pasakyti. Alde frakcija pritarė kompromisiniams pakeitimams. Aš tikiuosi, kad ir pats komitetas palaikys atskirai pateiktus pakeitimus. Medicinos priemonės mūsų nuomonė neturėtų būti įtrauktos į taikymos rytį, bet mes galime palaikyti pasiūlymą dėl e, taikymos ryties ir dėl priemonių įtraukimo savanoriškų pagrindų. Dabar reikia tarybos veiksmų dėl šio dosie ir bendro supratimo tarp valstybių narių. Jeigu jis bus rastas, iki kadencijos pabaigos bus galima priimti sprendimą dėl šio pasiūlymo. Ačiū Dita už pateiktą informaciją. Aš labai džiaugiuosi, kad Alde frakcija dalyvauja posėdėje. Pone Salimovič, ačiū, kad atėjote ir jūs. Tai reiškia, kad pereisime prie Eva. Ne, prie Eiva Meidel dokumento pereisime vėliau, bet kadangi pas mus yra ponas Selimovič, mes galime pereiti prie kito klausimo, tai yra ES 19 metų bendrojo biudžeto. Ponas Selimovič yra mūsų pranešėjas, taigi žodis jums. Uh, Pone Selimovič, atsiprašau už visą šią sumaištį ir darbo atvarkės keitimą. Katrin Štaler keičia kolegą dėl pono Buzoj pranešimo. Taigi suteiksiu žodį Katrin Štailer, kad ji kalbėtų kolegos vardu. Atsiprašau, kolegos, ačiū pirmininkė. Kersen Westfal negalėjo dalyvauti posėdėje, bet ji turi savo pranešimą. Taigi aš greitai perskaitysiu, ką ji norėjo pasakyti. Kersen sako, kad atsiprašo negalėdama dalyvauti posėdėje, kadangi turi dalyvauti e, projekto stebėjime. Dėkoja pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir kompromisinius pakeitimus, be to ji nori pabrėžti keletą svarbių aspektų. SND e, pritarė e, sveikatos technologijų vertinimo procesui. Taip pat pasisako už pacientų organizacijų sveikatos priežiūros pro, profesionalų ir kitų suinteresuotų pusių įtraukimą į šį procesą, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą. Socialdemokratai taip pat pritarė, kad parlamentas būtų įtrauktas į suinteresuotų subjektų grupę. Koordinacijos grupė priims sprendimus dviejų trečdalių daugumą. Tai užtikrins, kad e, sprendimai bus priimami didžiaja valstybių narių dauguma. Taigi dėkoju šešėlėms pranešėjams iš visų kitų frakcijų, visiems kolegams už jų indėlį į šį darbą. Ačiū. Thank you, Catherine. Um... Ačiū, Catherine. Pone Selimovič, žodis jums dabar pristatyti ES 2019 metų bendrąjį biudžetą, kaip ką tik buvo pristatyta, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Bandysiu kalbėti trumpai, bet manau, kad tai svarbus klausimas ir turime jį apsvarstyti. Noriu visų pirma padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeit, pakeitimus. Ačiū visiems už įnašą. Manau, kad jūsų siūlymai praturtino mūsų e, dokumento projektą ir nusiusime stiprų pasiūlymą biudžeto komitetui apie tai, kad e, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos sritis biudžete nusipelno tinkamo finansavimo. Daugybė siūlymų dėl pakeitimų susijęs su naujais siūlymais. Aš nusprendžiau nerenkti kompromisinių pakeitimų, o visus pakeitimus varastyti individualiai. Pakeitimai dėl biudžeto. Uh, Mano pozicija yra tokia, kad reiktų rasti, kur sutaupyti. Tai labai svarbu šiais laikais, net ir vidaus rinkoje. Ilgai daug dirbau AFKO komitete, kitose komitetuose, taip pat IMKO komitete. Ir pastebėjau, kad visose pasiūlymuose, kurių sulaukėme, e, siūloma didinti biudžetą. Niekas beveik nesiūlo e, kaip sutaupyti pinigų. Aš domėjausi pasiūlymų dėl ES finansų ateities AFKO komitete ir akcentavau, kad mūsų bendrėje nebegalės e, finansuoti tokių, pa, tokios pačios apimties projektų ateityje, nes visi ragina uh, viską plėsti, mes turime reformuoti bendrijos finansus. Ir akcentuoju, ką tai reiškia. Todėl bandžiau pasiūlyti prioritetus e, dėl biudžeto, ypač plus keturi, kosme programą, e, tinkamą e, vartotojų e, interesų užtikrinimą oro linijų veikloje. Visi pak pasiūlymai dėl biudžeto pakeitimo buvo kokybiški, aš dėl to nesiginčiu, bet reikia susidaryti prioritetus ir kai kurioms rytims teikti pirmenybę kitų atžvilgių. Aš tikiuosi, kad rytoj balsuojant komitetas palaikys mano pasiūlytą liniją. Nes balsuosime rytoj ir noriu dar kartą padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū, ponė Selimovič. APP e frakcijos e, pranešėja šešėlinė pranešėja šiuo klausimu yra ponė Rožatun. Ačiū už jūsų parengiamą į darbą ir už tai, kad pristatėte šią poziciją. Noriu pakomentuoti keletą pakeitimų, kurie man yra svarbus. Visų pirma, 19 pakeitimas. Aš kalbu apie vidaus rinkos informacijos ir paramos priemonės, kurias reikia stiprinti. Ir taip pat ir daugiau jas finansuoti. Man tai atrodo labai svarbu. Reikia šviesti vartotojus. Todėl turime daugiau investuoti ir pinigų, ir darbo į tai. Todėl pakeitimas dėl biudžeto mano vardu patiktas taip pat. 20 pakeitimui, taip pat 20 pakeitime bei 21 pakeitime. Čia siūlau, kalba apie tai, kad papildomų išteklių gali prireikti, kad įgyvendintume naujausius teisės aktus. Pavyzdžiui, e, pas teisės aktą dėl e, bendrų skaitmeninių vartų, kurie turi būti pas, patvirtinti kitą savaitę. Taip pat e, prieš keletą mėnesių patvirtintas e, pasiūlymas dėl geo, geografinio blokavimo. Jos reikia tinkamai gyvendinti. Tikiuosi, kad balsuojant rytoj e, dalyvaus daugiau kolegų ir kad imko komiteto pozicija, kurią perdosime biudžetui komitetui, bus uh, vieninga ir solidi. Ačiū, ponia Rūža, o socdemų frakcijos vardu kalbės ponia Gropinė. Taip, ačiū. Rytoj balsuosime ir patikėme nemažai pakeitimų. Dirbome labai e, vieningai ir našiai drauge. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ketvirtąjį pakeitimą. E, kartais vartotojai atsiduria labai sudėtingoje situacijoje dėl stambių platformų įtakos ir vaidmens. Kitas pakeitimas, vienuoliktasis, pranešėjas dėja jam nepritarė. Manau, kad čia iškyla etikos klausimas. Manau, kad vidaus rinkoje reikia etiškos konkurencijos. Aš pasigendu nuorodų į tai kitos frakcijos tokius siūlymus palaiko. Būtų gerai, jeigu pranešėjas pakeistų nuomonę ir taip pat paremtų šį pakeitimą dėl biudžeto. E, buvo susitikimas su pirmininkaujančia Austrija ir aptarėme kai kuriuos iš šių klausimų. Manau, kad dar vyks e, pamatinės diskusijos. Ačiū e, pranešėjai, bišešėlinėms pranešėjams už bendras pastangas ir aš uh, Tikiuosi, kad mums e, pavyks balsuojant dėl pakeitimų rytoj. Taip pat noriu pabrėžti, kad biudžeto aspektai yra labai svarbus, ypač kai kalba eina apie mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Ir taip pat noriu priminti, kad mums reikia nuostatų ir dėl vartotojo apsaugos. biudžeto klausimai. Manau, kad turime apsvarsyti e, gal, tikimybę, kad e, mažos ir vidutinės įmonės gali susilpnėti, jeigu neatsižvelgsime kai kuriuos finansavimo aspektus. Taip pat svarbu surenkti tinkamą informavimo kampaniją ir kalbėti apie visus šios dalykus. Ir taip pat reikia, e, reikia patvirtinti reikalingus finansus, kad uh, būtų pasiekti visi šie tikslai. Toliau tyri, pažeidimai ir jų tyrimas. Noriu ir atkreipti jūsų dėmesį ir tai. Ir tikiuosi, kad rytoj po dėrybų bus patvirtintas labai subalansuotas pranešimas. Kreipiuosi į pranešėją ir noriu paklausti, ar jis norėtų ką nors pasakyti, ponė Selimovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Užbaigdamas noriu pasakyti, aš sutinku su visais išsakytais pastebėjimais, neturiu jokių kitų pastabų dėl pakeitimų pasiūlymų, kuriuos patikė kolegos. Aš sutinku, kad jie svarbus, kad tai svarbus siūlymai, kuriuos turime paremti. Tačiau yra vienas pamatinis dalykas. Turime susidaryti prioritetų sąrašą, nes ES stinga lėšų ir negalime tiek daug prašyti tokioje situacijoje. sudaryti prioritetų sąrašą labai nelengva ir aš pasiūliau vieną, kuris mano galva yra e, logiškas ir pagristas ir tikiuosi, kad komitetas mane parems. Bet tai sudėtingas klausimas, nes aš sutinku su visais kolegų siūlymais. Tai svarbus dalykai ir aš tikiuosi, kad ateityje turėsime pinigų, netgi daugiau pinigų, kuriuos galėsime skirti šiems prioritetams. Ačiū ir rytoj. Iš tikrųjų balsuosime dėl šio teisės akto pasiūlymo. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Ponas Elimovič vėl yra pranešėjęs šiuo klausimu. Tai siūlymas dėl priemonių, kurios nėra sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, dėl jų taikymo pereinamojo laikotarpio pratesimo. Pone Selimovič, žodžius Jums pristatyti projektą. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū už galimybę pristatyti šio pranešimo projektą. Kolegoms jau svarstėme anksčiau šį dokumentą ir mūsų pozicija yra visiems žinoma. Noriu visų pirma pasakyti, kad Man tenka labai apgalėstauti dėl to, kad darbas, kuriant šią elektroninę domenų apdarojimą sistemą, ne, nebus užbaigtas iki 20-ųjų, nebus sukurtas muitinė, mu, muitinių kodeksas. Bet tokios sistemos atsiradimas ir veikimas yra labai svarbus ir noriu padaryti viską, kad darbas, kad viskas būtų įgyvendita kiek įmanoma našiau. Todėl aš palaikiau komisijos pateiktą pasiūlymą laikotarpį pratesti penkiais metais iki 2025-ųjų. Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad tai bus jums primtina. Labai svarbu užtikrinti teisinti aiškumą ir muitinių institucijoms, ir įmonėms, ir vartotojams, nes iškiltų sunkumų, jei tos elektroninių duomenų sistemos nebūtų gyvendintos laiku. Tačiau tuo pat metu noriu pabrėžti, kad šis terminas nebe, nebebus pratestas toliau. Iki 2025-aisiais muitinės turėtų savo darbę e, naudotis tik elektroninėmis priemonėmis ir elektroniniais duomenimis. Todėl labai tikiuosi, kad politinių sprendimų prieimėjai dalyvaus šiame darbe ir kad 25 metų terminas bus įgyvendintas. Aš savo pranešime akcentuoju, kad kiekvienais metais lauksime ataskaitos apie tai, kiek pažangos pasiekėma ir kokio, kokios dar lieka kliūtis ir iššūkiai e, įgyvendinant visus sprendimus. E, Tikiuosi kolegų palaikymo ir taip pat esu pasirengęs dirbti su jumis visais. Ačiū. Dabar žodis ponui Švab, kuris yra šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu, prašau. Ačiū. Noriu visų pirma padėkoti kolegai Selimovič už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Jis laikėsi tikrai pragmatiško požiūrio savo darbę ir tai yra gerai. Bet noriu pasakyti, kad mes, Europos parlamento nariai, negalėtume taiksyti su tokia situacija, kad teisės akto pasiūlymas patvirtinamas, paskui jisai atšaukiamas ir paskui vėl teikiamas siūlymas dėl jo pakeitimo. Tai nėra optimalaus darbo uh, variantas. Panas Elimovič pristatė numatoma, numatomo darbų tvarkaraštį. Tačiau sun, man sunkus suvokti, kodėl 25 metai pasirinkti kaip galutinis terminas. Man atrodo, kad gal, galime buvo pasirinkti ankstesnę datą. Mes galime ir pasipriešinti tokiam, tokiai datai ir pasidomėti, kodėl tai neveikia. Arba sistema turi pradėti veikti, arba valstybės narės turi uh, E, pa, pa, paaiškinti, kodėl jos nesima įgyvendinti tos sistemos. Būtų gerai, kad sutaupytume laiko bei mokesčių mokėtojų pinigų, ypač daug pinigų sutaupytume čia. Ir todėl sakyčiau, kad kritikuoju ne pono Selimovič darbą, noriu, kad nebūtų jokio nesusipratimo, bet manau, kad 25 metai, kaip pasirinkta galutinė data, yra neprimtina, nes valstybės narės iki šiol nieko nepadarė, todėl sunku uh, patikėti ar įsivaizduoti, kad per numatytą papildomą laikotarpį viskas išsispręs. Nematau problemų pratesti laikotarpį dar dvi, dvi, dviejus metus. Pereinamasis laikotarpis iki 22 metų, manau, galėtų būti svarstytinas, bet man tikrai būtų nepriimtina, jei uh, perkeltume, paliktume šio klausimo svarstymą kitos kadencijos parlamentui ar dar kitos kadencijos parlamentui. Tai nepasiteisintų. Manau, kad mums reikia arba pradėti viską iš naujo, arba tiesiog atsisakyti šio projekto, atsižvelgti valstybių narių siunčiamą žinę. Pirmininkė, mat, Žinau, kad komisijos atstovų nėra, kurie galėtų pakomentuoti šį klausimą. Aš žinau, ar ponas Selimovič norėtų ką nors pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku su kolegų komentarais. Tai tikrai svarbus klausimas. E, tai rimta, valstybės narės neįgyvendino duotų pažadų, o 25 metų data įrašyta, kad suteiktume joms laiko ir kad jos nebegalėtų uh, E, surasti priežasčių, kodėl jos kažko nepadarė. Nes jeigu per trumpą laiką numatysime, jos sakys, buvo, me, mums pritruko laiko ir turėsime dar kartą atidėti da, terminą. Bet aš sutinku, kad e, čia kalbame apie tikrai rimtą kritiką kai kurių valstybių atžvilgių, kurios neatlieka savo darbo. Aš norėjau pasiūlyti 25-uosius kaip ribą. Uh, ir taip pat siūlau prašyti komisijos kasmet atsiskaityti mums apie pažangą. Nesutinku su ponu Švabu, kad negalime tikėtis ateityje vėl atsidurti toje pačioje situacijoje. Išgirsti iš valstybių narių, kad, jos, kad joms nepavyko e, laikytis numatytų terminų. Taigi atsižvelgsiu į viską, ką jūs sakėte ir e, papasakosiu ateityje apie pažangą toliau svarstant šį siūlymą. Dėkuoju, pakeitimus galima pateikti iki rugsėjo 11 dienos 12 valandos. Taigi, palauksime visų pakeitimų. Na kągi, galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Ar kas nors e, iš EPP patarėjų žino, ar ponia Medel yra pakeliui? Ponas Šva pavaduoja Eva Medel, tai reiškia, kad mes dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie komisijos e, prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusius ryšių informaciją teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymo. Ir norėčiau sutikti žodį dabar ponui Švab, kuris pavaduoja Eva Meidel ir kuris pakomentuos patiktus pakeitimus. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pane Meidel nega, negali dalyvauti šiandienos posėdėje. Ji labai dėl to apgailestauja. Ji rengė šį dokumentą su dideliu entuzijazmu. Čia kalba eina apie informacijos priemonę. Ir ji norėtų kad būtų stiprinama vidaus rinka ir kad būtų užtikrinta, kad viskas būtų tinkamai įgyvendinama. Dėlė ponia Medėl pastebėjo, kad daug kas priešinosi šiam teisės aktui Beje, ne tik e, valstybės narės, beje, bet ir kai kurios e, įmonių asociacijos jo nenorėjo. Dėl to kilo įvairių problemų. Nes yra labai dar daug klausimų, kurie taip yra labai neaiškus ir dar beje reikėtų aptarti ir atskirus pakeitimus. Reikėtų taip pat dar ir apsispręsti dėl teisinio pagrindo. Nes jei valstybės narės dogmatiškai priešinasi šiam pasiūlymui, tuomet reikėtų kelti klausimą, ar 114 straipsnis iš tikrųjų yra tinkamas teisinės pagrindas. Ir gal galima būtų taip pat pasirinkti 43-37 straipsniais. Ir jei taryba vis dėlto atsižvelgtų į pranešėjus pasiūlymą, tuomet galima galbūt ieškoti kažkokios erdvės galimiems sutarimams. Mes manome, kad e, reikėtų pokyčių ir sprendimą reikėtų priimti daugumos pagrindu. Ir man atrodo, kad dauguma beje pritartų pranešėjos pasiūlymui ir tuomet e, turėtume tik tai sulaukti po to tarybos sprendimo. Mes galėsime spręsti silpnasias e, vidaus rinkos e, pašalinti silpnasias vidaus rinkos vietas, tik jei žinosime iš tikrųjų, kur jos yra, tam reikia rinkti informaciją. Ir galbūt tos tie straipsniai, kurie yra taikomi konkurencijai, galėtų būti tinkamų teisinių pagrindų, bet e, čia taip pat reikėtų gal šiek, e, jas šiek tiek pakoregų, pritaikyti tą pasiūlymą. Nepamirškime ir kitų nuostatų, kurios reglamentuoja informacijos rinkimą. Na, Panašu, kad mums reikės vis dėlto galvoti apie galimybę pakeisti teisinį pagrindą ir to balsuosime ir po to panašu, kad taryba turės viską pradėti iš naujo. Kolegija skiria nemažai darbo šiam dokumentui, nemažai laiko, bet e, yra šiokių tokių rimtesnių problemų, kurių nepavyko spręsti ir beje, tos problemos, kaip minėjau, yra susijusios pirmiausia su teisiniu pagrindu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes daug esame kalbėję šiuo klausimu, tiek čia komitete, tiek diskusijose su, su komisijos nariais ir suinteresuotomis šalimis. Aš manau, kad e, komisija norėjo užtikrinti, kad šiam pasiūlymui būtų taikomas tikrai e, labai solidus teisinės pagrindas. Ir labai gaila, kad E, komisijos atstovų nėra šiandienos posėdėje. Ir tikrai būtų labai nemalonu jį šį pasiūlymą atmesti. A, komisija vis dėlto yra, e, dalyvauja komisijos atstovas šioje posėdėje. Labai dėkoju Jums už tai. Man yra tekę tikrai labai daug su Jumis bendradarbiauti, ne, ne tik šešėlinių pranešėjų susitikimuose, bet ir e, kitais formatais. Man nuo pat pradžių atrodė, kad gero teisinio pagrindo šiam pasiūlymui nėra. Aš nebejoju, kad komisijos ketinimai buvo geri, bet problema yra ta, kad kiekvieną kartą, kai mes e, kalbėjome apie šį pasiūlymą, iškilavo klausimų dėl subsidiarumo ir proporcingumo. Be to, kai kurios dalykus galima vertinti labai subjektyviai, kaip pavyzdžiui galima būtų nuspręsti, kokioms įmonėms turėtų būti taikoma ši priemonė. Ir nežinau, iš tikrųjų, ar šis dokumentas būtų naudingas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš esu dėkinga beje pranešėjai už jos darbą. Šešėlinio pranešėjų susitikimuose mes bandėme ieškoti bendrų sprendimų ir aš manau, kad rytoj mes turėtume patvirtinti socialdemokratų kolegų pateiktam pasiūlymui. Nepamirškime, kad Europos parlamento teisininkų tarnyba taip pat e, yra pasakius, kad šiam pasiūlymui nėra gero, gero teisinio pagrindo. Ir mes turėtume patvirtinti rytoj e, kolegų Nikolai ir kitų parengtą pakeitimą. Aš manau, kad uh, Pranešėjus pasiūlymą remia nemažai politinių frakcijų. Ir to e, pranešėjus pozicijų pagrindų galėtume atmesti komisijos pasiūlymą, galėtume dar vėliau apie tai kalbėti ir rytoj dar reikės apsispręsti, kaipgi mums balsuoti. Bet man atrodo, kad šis komisijos patiktas pasiūlymas dėl reglamento pagal kurį komisija galės tiesiogiai prižiūrėti įmonių veiklą, nėra labai tinkamas. Gal tiesiog jis yra netinkamai struktūruotas ar suformuluotas, gal komisija pateiks kitą pasiūlymą. Aš suprantu, kad komisijai reikia stebėti padėtį, aš suprantu, ypač po to, kai jis įvyko su Volkswagen įmonė. Uh, Bet čia gal galima būtų kai ką aptarti pirmiausia su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, kokiais atvejais ir kaip taikomos yra teisės pažeidimo procedūros. Vienaip ir kitaip, man atrodo, kad šis dokumentas nėra tinkamas atsakas į iškilusios problemas. Socialdemokratai pateikė pakeitimus, pagal kuriuos e, Europos parlamentas raginamas yra laikytis e, parlamento teisininkų išsakyto, išsakyto įsakytos e, nuomonės ir atsižvelgti jų išvadas nuo teisinio pagrindo. Dėkoju, aš kalbu pono Sulik vardu. Jis norėtų padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už jų darbą, bet iš esmės jam atrodo, kad e, Šis pranešimas susilaukė skepticizmo visiškai teisingai, nes jis yra labai silpnas ir nepatiktamas pakankamai statistinių duomenų. Komisija nori, kad būtų teikiama informacija apie e, kainodarą, apie geografinę klientų e, pasiskirstimą, apie darbo sutartys ir apie kitus dalykus. Kolega atrodo, kad e, komisija jau gali rinkti informaciją, atlikdama įvairius tyrimus, viešasias konsultacijas E, ir tokio, be to valstybės narės, e, valstybės narės įgalioja teisės aktai, kurie numato, kad įmonės turi skirti, teikti tam tikrą informaciją atitinkamoms institucijoms. Ir įvairių įmonių asociacijos taip pat pateikė savo e, pagėdavimus, savo rekomendacijas ir komisija jas atmetė. Ir pažeidimo procedūros užtruks labai ilgai, bus labai brangios. Ir ponas Solič nori, kad kuo mažiau uh, galių būtų perdodama toliau ES, nes ES turėtų veikti uh, geriau. Toliau. Įmonė teikiama informacija tai yra labai didelės apimties ir komisijos konfidencialumo nuostatos yra, siž, e, yra suformuoluotas išgrinus komisijos pageidavimus, o ne konkrečios įmonės uh, ypatumus. Be to, baiminamasi, kad šis dokumentas gali. Uh, tam tik pažydimo nuostatos bus taikomos įmonėms, o ne valstybėms narėms. Be to, tai neaišku, kai bus rodoma, tai kada buvo pažįsta ES teisė ir pateiktas pasiūlymas tikrai gali būti pavojingas įmonėms. Sankcijos ir baudos taip pat kelia klausimų. Dėl to gali būti baiminamasi, kad bus uždraustos tam, tik, ta, tam tikros verslo praktikos, jeigu bus komisija nuspręs, kad, kad jos yra žalingos vidaus rinkai. Ir todėl, kolega, atrodo, kad bendros rinkos informacijos rinkimo priemonė. Uh, yra nenaudinga ir netinkama, nes jie užkraus papildomą biurokratinę naštą įmonėms, kels grėsmę komerciniai paslapčiai ir tam tikriems verslo metodams. Europos parlamento teisininkų tarnyba taip pat nusprendė, kad komisija pasirinko neteisingą teisinį pagrindą ir todėl ponas Sulik pritartų Europos parlamento teisininkų išvadam, išvadoms. Dėkoju. Alde, frakcijos vadu ponas Selimovičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai Eva Meidel. Ji kiek įmanoma stengiasi. Ir da, ne tik mūsų komitete, bet ir kitame atsakingame komitete da, koordinatoriai tikrai nežinojo, ką daryti, kaip elgtis. Aš manau, kad mes padarėme viską, ką galėjome. Bas, savo frakcijoje tam, kad galima būtų įsiaiškinti, kokiais argumentais galima būtų paremti šį dokumentą. Ir aš turiu prisipažinti, kad, kad ir ilgai jį nagrinėjęs šį pasiūlymą, neradau jokių argumentų už. Bet problemų šis dokumentas sukurtų tikrai labai daug. Ketinama rinkti informaciją, labai daug įvairios informacijos. ne vien dėl to, kad įmonės veikla kelia įtarimų, bet dėl to, kad kažkieno kito veikla kelia įtarimų. Ir e, panašu, kad e, mes visi busime tiesiog raginami šnipinėti vieni kitus. Mano problem, man šis dokumentas kelia esminę problemą, tai, tai nėra susijęs su teisiniu pagrindu. Tiesiog man atrodo, kad tokių teisės aktų ES neturėtų būti. O teisinės pagrindas yra dar viena papildoma problema ir um, man atrodo, kad siūloma ją spręsti tai, vieninteliu įmanomu būdu. Mes pasisakome už tai, kad šis pasiūlymas būtų atmestas. Mes manome, kad jo nereikėtų tvirtinti, jo neturi būti mūsų darbo atvarkėje. Ir jei šis dokumentas nebu, nebus atmestas, tuomet mes pritarsime pakeitimui tam, kurio tikslas yra atsižvelgti į Europos parlamento teisininkų išvadas dėl teisinio pagrindo. Mes nenorime visuomet priešintis tam, kas siūlo komisija, tiesiog šis pasiūlymas tikrai yra mums nepriimtinas. Dėkoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pakomentuosiu teisinio pagrindo klausimą, nes panašu, kad tai yra esminės klausimas ir vis tolesnės diskusijos priklausys nuo to, kaip bus spręstas teisinio klausimo klausimas. Mes manome, kad reikia atsižvelgti komisijos pateiktą teisinį pagrindą. Mes manome, kad sutarties 114 straipsnis negali būti netaikomas šiam pasiūlymui. Jei jūs pažiūrėsite šio pasiūlymo turinį, pamatysite, kad ir mūsų galva tai yra visiškai aišku, kad šis dokumentas yra skirtas tam, kad galima būtų patobulinti vidaus rinkos funkcionavimą, taikant labai konkrečias tikslinės informacijos rinkimo priemonės. Taigi tai nėra tiesiog bendro pobūdžio informacijos rinkimo priemonės E, priemonė, kai galima. Ir todėl negalima taikyti 337 straipsnį. Čia kalba eina tik tai apie vidaus rinkos funkcionavimą, todėl 114 straipsnis yra teisingas teisinės pagrindas. Mes pateikėme įvairių pavyzdžių, nuo geografinių blokavimų iki viešųjų pirkimų savo poveikio vertinime ir tie pavyzdžiai rodo, kodėl ši priemonė turėtų padėti mums užtikrinti geresnį vidaus rinkos funkcionavimą. Ir e, informaciją apie konkrečius pavyzdžius esame pateikę ir jūsų komiteto nariams. Taigi mes manome, kad mums reikia, kad šis teisės aktas būtų pagristas 114 straipsnių. To straipsnio negalima išimti iš teisinio pagrindo. Taip pat mes apgailestaujame, kad Europos parlamentas nedalyvaus e, svarstant šį dokumentą, kuris yra. Uh, susijęs su vidaus rinka, kuris yra susijęs su teisėmis, kurios turi būti užtikrintos vidaus rinkoje. Jei šis pasiūlymas nėra tobulas, jei jame yra silpnų vietų, mes manome, ta, kad jas galima būtų patobulinti, ištaisyti teisėkuros proceso metu, tačiau negal, nemanome, kad reikėtų šį pasiūlymą atmesti vien dėl to, kad neva jis neturi deramo teisinio pagrindo. Dėkoju. Andrės, aš nežinau, ar jūs norėtumėt apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Taip, su didžiuliu malonumu. Su malonumu. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms už jų tikrai labai naudingus uh, indėlius. Mes matome, kad. Uh, Yra įvairių nuomonių dėl šio dokumento, mes pasižymėjome komisijos poziciją ir mes uh, suprantame jų argumentus, kodėl mums reikia žengti toliau. Tačiau kartu mes turime taip pat atsižvelgti ir tai, kad įmonės šiuo metu bijo šio dokumento, nes e, joms nėra aišku, e, kuo bus apsiribota Ir manome, kad vienintelis e, būdas įspręsti dabartinės problemas ir taip pat vienintelis būdas mums sukurti e, sveiką teisinę terpę yra. Pa, taikyti šiam dokumentui 337 straipsnį, tuomet viskas bus visiems aiškiau. Jei komisija sutiktų tai pasielgti, tuomet mes galėsime toliau nagrinėti šį pasiūlymą. Ir kaip aš jau minėjau, ponia Meidel sakė, kad jos galva tai būtų vienintelė galimybė mus išsaugoti šį pasiūlymą. Ir taip pat e, tai galėtų paskatinti tolesnės e, šio pasiūlymo uh, diskusijos dėl šio pasiūlymo ateityje. Dėkoju. Balsuosim dėl šio dokumento rytoj ryte ir pamatysime, kokie bus balsavimo rezultatai. Na kągi, galime baigti rytinį posėdį. Norėčiau padėkoti kolegoms už lankstumą, nes darbo atvarkė buvo keičiama posėdžio eigoje. Dėkoju Jums už Jūsų lankstumą ir Pasimatysime šiandien po pietų. Visiems dėkoju.